the President of the State of Israel. Izraelio valstybės prezidentas. liebe Kolleginnen und Kollegen, meine. Mėly kolegos, ponios ir ponai. Labai džiaugiuosi galėdamas pasveikinti šiandieną čia Izraelio valstybės prezidentą Šimoną Peresą. Sveikinuosi, sveikinuosi su juo čia, Strasbūre, Europos parlamente. Man tikrai didžiulė garbė, ponė prezidentė, kad atvykote pas mus pasidalyti savo patirtimi ir viltimis orientuotomis į ateitį. Tarp Europos ir Izraelio piliečių egzistuoja tikrai labai tamprūs ryšiai šiandieną. Ir kartu su jumis e, norime juos ir toliau stiprinti. Tra glaudus ekonominiai ir kultūriniai ryšiai buvo užmėgsti, taip pat e, asmeninės draugystės ir bičiulystės Bet nepaisant to, e, bet taip pat reikia pasakyti, kad ir istorijos skauduliai mus e, bet kuriuo atveju ir toliau visą laiką lydės ir jau vien dėl to artins. Po antrojo pasaulinio karo baisumų ir žmonijos e, didžiausio nuopolio holokausto Europoje vyrai ir moterys, e, stovėdami ant to karo gruvėsių, pasakė vieni kitiems niekuomet daugiau. Mes, būtent vokiečiai Europos parlamento nariai, turime garbės dalyvauti šiame daugia nacionalinėme, nacionalinėme parlamente. Mums tas niekada daugiau yra kaip svarbus labiau negu bet kam kitam tikriausiai. Mes norime kovoti su netolerancija, nepykanta, ksenofobija ir tai yra ES vertybių pagrindas, o mes esame ES parlamentas. Ponios ir ponai, mėly kolegos, neginčiama Izraelio teisė egzistuoti ir jo tautos teisė gyventi saugiai yra aiškus visiems dalykai. Mums, europiečiams, o aš kaip vokietis tą tai itin norėčiau pabrėžti, tas yra savaime suprantama. Tačiau taip pat turiu pasakyti, ponė prezidentė, kad po mūsų paskutinio sustikimo vyliausi, kad bus galima jau užčiuopti pirmuosius e, pažangos žingsnius artimųjų rytų konflikte. Tačiau dėja to negaliu pasakyti. Taikos iniciatyvų vis dar nematyti Nes Palestinos tauta lygiai taip pat kaip ir Izraelio tauta turi teisę į orų taikų gyvenimą. Tačiau nei Izraelio, nei Palestinos e, žmonės niekuomet negyveno ilgesnį laikotarpį taikiai. O man atrodo, mums visiems būtų džiugu matyti, kai dvi tautos, turėdamos savo demokratiją paremtą valstybę galėtų viena šalia kitos egzistuoti ir taikiai sugyventi. 1991 metais, ponė pirmininkė, savo knygoje Naujieji artimieji rytai nupiešėte viziją artimųjų rytų regiono, kuriame būtų bendradarbiaujama, kuriame žmonės susitaikytų vieni su kitais. Kai kurie jūs tada vadino naivuoliu Mes, šio parlamento nariai, pavadintume jūs drąsuoliu, nes jūsų vizija yra tikrai drasi. Ir mes prisijungtume prie jūsų sap, svajonės e, apie tai, kad artimųjų rytų regionas anksčiau ar vėliau taps taikos regionu. Dėl to, ponė prezidentė, mes tikrai jūs ir toliau visomis išgalėmis remsime jūsų veikloje. Pone prezidentė Šimonai Peresai, sveiki atvykę į Europos parlamentą, su nekantrumu laukiame jūsų kalbos. the president of the European Union. Europos Sąjungos pirmininkė mano draugė Martinai Šulce, gerbėjai Europos parlamento nariai, šio puikaus laisvės ir taikos rūmo, kuris yra pakeitęs Europos e, istoriją ir turi poveikį visam pasauliui. Dėkoju už galimybę kreiptis į Jūs. Tai man yra svarbi proga, prasminga E, proga taip pat Izraelio tautai. Labai ačiū. Štai aš stoviu prieš Jūs. Mano e, širdį degina atmi, e, skaudus atminimai, tačiau mano sieloje yra didžiulė viltis. Praeitis yra labai skaudi, tačiau aš su pasitikėjimu žvelgiu į ateitį. Izraelį aš emigravau 1934 metais, kai buvo, man buvo 11 metų. 1942 metais dauguma mano miestelio gyventojų buvo sudeginti gyvi. Jeigu mano šeima būtų emigravusi aštuoneriais metais vėliau, mes visi būtume buvę sunaikinti. Metais, metus prieš Izraelio sukūrimą, 1947 metais, aš patekau į Saviginos pajėgas Hagana. Nuo tada Izraelis buvo užpultas septynerius kartus per 65 metų savo istoriją priešų buvo daugiau, jie turėjo daugiau ginklų. Mums e, teliko tik tai arba laimėti, arba mirti. Aš taip pat dalyvavau kovojant su kitu priešu e, - dykumą. Mes laimėjome, mes ją pavertėme žydinčią vietą. Aš turiu daug atminimų, tačiau aš turiu taip pat ir daug svajonių. Čia atvykau ne kalbėti apie atsiminimus, e, bet tam, kad toliau pasvajočiau. Žmonės sensta, o svajonės ne. Mes pasikeitėme, Europa pasikeitė. Aš atvykau pareikšti savo susižavėjimą pasikeitusią Europą. Europa pasikėlė po pačių baisiausių istorijoje karų. Ji atsiskyrė nuo praeities ir sukūrė naują Europą. Jūs suskaidžiusią Europą, tūkstančių metų suskaidžiusią Europą pavertėte į suvienytą šiuolaikinę Europą. Karinės stovyklas jūs pakeitėte universitetais. Europa, kuri patyrė rasizmą, dabar jį laiko nusikaltimu. Žinau, kad jūs susidurėte su ekonomikos krize, tačiau jūsų e, danguje nėra karo debesų. Europos šalis e, įsteigė Nobelio premiją o šiandien dabar e, visai teisėtai ES tą premiją gavo. Europa išteisė savo e, klaidas ir kuria geresnį pasaulį. Mums holokausto Europa dabar tampa paramos, mūsų renesanso paramos Europa. Mėly draugai, Izraelio atgimimo mintis gimė Europos žemėje per paskutinius tūkstantį metų e, daugiau žydų gyveno Europoje negu bet kuriame kitame žemynė. Deja, daugiau žydų buvo nužudyta Europoje per paskutinius šimtą metų negu per ankstesnius 2000 metų. Mes patyrėme baisiausią istorijos tragediją. Čia mes e, svajojame apie neįmanomą atgimimą. Šešiai milijonai trečdalis mūsų tautos buvo e, čia nužudyti bado, dujų, ginklų ir ugnies. Kas iš jų beliko yra tik tai pelenai. Mes nepamiršime, kad e, teisėjai tarptautų, jūsų žmonės e, tamsoje nešė šviesos žvakes. Jų buvo nedaug, bet jų heroizmas buvo didžiulis. Izraelis atgimė iš pelenų e, po antrojo pasaulinio karo. Jeigu kažkas tuomet būtų pakilęs ir pasakęs, kad po trejų metų bus sukurta žydų valstybė, jis būtų palaikytas e, klajojančių vizionieriumi tačiau e, ši svajonė tapo tikrovę. Bet turiu pasakyti, kad jeigu kažkas tą pačią dieną būtų atsistojęs ir pasakęs, kad, kad po trijų trumpų, šešių, šešių trumpų metų gims nauja suvienyta Europa be sienų, be kliūčių, jis būtų e, buvęs palaikytas mokslinės fantastikos autoriumi. Šešios šalis pasirašė Paryžiaus sutartį ir tapo 27 tautų bendryje. Mūsų santykiai čia ir dabar yra dialogas tarptų dviejų stebuklų. Jūsų stebuklo ir mūsų stebuklo. Izraelis džiaugiasi asociacijos susitarimu su Europa artimais ryšiais su ES beveik visose srityse. Ir čia aš atvykau padėkoti Jums už Jūsų draugystę, pagrįstą bendromis vertybėmis, geografiniu artumu ir ilga istorija. Politiškai Izraelis yra vakarų demokratija su viduržėme jūros patirtimi. Religinė prasme yra, Izraelis yra tričių, trijų didžiųjų monoteistinių religijų lopšys. Mokslinė prasme, Izraelis yra pažangus netgi pagal Europos standartus. Izraelis yra mažas. Tik viena, vienas tūkstantoji vidurio rytų regiono dalis jo dirva yra dika, o nederlinga. Tai yra tipiška vidurio rytų dirvai. Vandens yra mažai. Mes turime tik tai du ežerus. Vienas yra negyvas, kitas miršta. Turime vieną uh, Jordano upę, kuri yra trutinga istorijos prasme, tačiau turime daug vandens. Žemė yra turtinga archeologinio palikimo, tačiau mažai turi gamtinių išteklių. Vienintelis gamtinis išteklis, kurį atradome, yra žmonių potencialas. Izraelis yra pavyzdys, kaip žmonės gali praturtinti žemę daugiau negu kad žemė gali praturtinti žmonės. Tai yra pavyzdys, kur žmonių atsidavimas ir aukštųjų technologijų pranašumai priverčia dykumą pasiduoti ir pražysti. Mes patyrėme septynius karus, mes juos laimėjome. Tačiau kai tai, tai, tai, tai ką tapo galima, mes gražiname visą žemę ir visus turtus, kuriuos buvome laimėję karo būdu šalims, su kuriamis e, e, sudarėme taiką Egiptui ir Jordanijai. Pradėjome taikos procesą su Palestinos tauta, kas leido sukurti Palestinos autonomiją. Po to mes, tai ką žmonės pamiršta, mes evakuavome gazos ruožą. Mes šardėme, sunaikinome 22 gyvenvietės ir susigražinome visus tų gyvenviečių gyventojus. Palestiniečiai turėjo progą sukurti nepriklausomą ruožą ir taikos ruožą. Deja, jie jį pavertė terorizmo bazę. Ir mes nežinome, kodėl ir kam. Bet žinome, kad taip tai uh, sustabdė taikos procesą. Izraelis yra sala audringame vandenyne. Mums tenka ginti savo salą. Ir mes norime e, sutvardyti tą jūrą. Kai kurie žmonės sako, kad tai užtruks kartų kartas. Europa įrodė, kad didžiausi įvykiai gali įvykti per šešerius metus. Gyvename naujos eros laikais, kuomet įvykiai e, vystosi labai greitai, e, kaip lėktuvas, kad skristų, o ne kad kaip rieda vežimas. Dėl to aš manau, kad na, e, tai, ką galima pasiekti per santykinai trumpą laiką. Taikos procesas su palestiniečiais turi jau sutartą pradžią ir e, sutartą sprendimą. Sprendimas yra dvi, dvi valstybės dviems tautoms - arabų valstybė Palestina, žydų valstybė Izraelis, kurios gyventų taikoje, saugiai ir bendradarbiautų ekonominė prasme. Likusi ginčytiniai klausimai turi būti išspręsti ir gali būti išspręsti darybomis. Taika Izraeliui nėra tik strateginė išeitis, Tai yra moralinis iššūkis, kuris kyla iš mūsų paveldo gilumos. Nuo išvarimo mūsų paveldas smerkia e, vergystę, nes visi žmonės laikomi gimusiais lygiais. Mūsų patyrimas reikalauja siekti taikos. Kartu su savo partneriu Ishaku Rabinu kuris buvo nužudystas, mes padėjome taikos pagrindus, taikos su palestiniečiais pagrindus. Dabar laikas tęsti mūsų darbą ir atnaujinti taikos procesą. Turime toliau dirbti e, su Palestinos autonomija, e, padėti jos ekonomikai ir kartu turime užbaigti taikos darbą buvo suformuota Palestinos saugumo pajėgos. Jūs ir amerikiečiai juos apmokite. Dabar mes kartu su jais dirbame, kad užkirstume kelią terorui ir nusikaltimams. Ponios ir ponai, mes tiesame taikę ranką visoms e, šalims vidurio rytuose. Netrukus bus suformuota nauja Izraelio vyriausybė. Ir tai yra proga atnaujinti taikos darybas ir realizuoti dviejų valstybių sprendimą. Kito sprendimo nėra. Nei palestiniečiams, nei mums. Tai ne tik dalykas, kuriam mes teikiame pirmenybę, tai yra dabartinės tikrovės reikalavimas. Jordanija, Izraelis ir Palestina yra visos šalis panašioje situacijoje. Teroras kelia kiekviena iš jų pavojų ir visoms trims kartu. Kolektyviniai pavojai reikalauja kolektyvinio saugumo pastangų. Aš labai gerbiu Jordanijos karalių, kaip ir jo tėvas. Jis įrodė, kad yra drasus ir atsidavęs taikos siekimui. Aš pažįstu Palestinos e, autonomijos prezidentą Mahmudą Basą jau daugelį metų. Jis e, smerkia terorą ir tikras taikos partneris. Europa buvo ir tebėra svarbiausia taikos partnerė ir partnerė kovojant su teroru. Kitą savaitę Izraelėje sutiksime prezidentą Obamą, kaip laukiama ir gerbiama svečia. Jo parama mūsų saugumui yra neeilinė, o jo atsidavimas e, taikai yra nepakertamas. Mums, mes džiaugiamės, kad Junktinės valstijos ir Europa dirba dabar kartu, remdamas taiką ir atmesdamas, stabdydamas terorą. Didžiausias pavojus taikai pasaulyje šiuo metu yra dabartinis Irano režimas. Jis tapo diktatūra po religiš, religinių šydų. Jis sukūrė nenumaldomą imperinį apetitą. Niekas nekeliama grėsmės Iranui. Iranas kelia grėsmę kitiems. Jis e, kelia pavojų arabų šalių nepriklausomumui, jis kelia pavojų Izraelio egzistavimui. Jis gabena ginklus į daugelį šalių tam, kad pakirstų jų stabilumą. Jie neigia holokaustą. Jie ragina pradėti naują holokaustą. Jie ketina sukurti brandolinį ginklą ir tai neigia. Brandolinė bomba neatsakingo režimo rankose yra didžiulis pavojus visam pasauliui. Europos Sąjunga ir Junktinės valstijos kartu padarė išvadas ir kartu sukūrė priemonės, kad tai neįvyktų. Ir šiuo tikslu jūs visiškai teisingai nusprendėte taikyti ekonominės sankcijas. Jūs aiškiai pasakėte, kad jeigu iraniečiai nereaguos, yra ir kitų galimybių juos paveikti. Be to, be brandolinio ginklo Iranas e, kuria e, tolimo, tolimo e, raket, tolimo skrydžio raketas su branduolinėmis galvutėmis, kurios galėtų pasiekti visą pasaulį. Aš manau, kad be to, kad reikia kontroliuoti partutinio Irano gamybą, reikia kontroliuoti ir jo pernešimo ar ginklų pernešimo priemonės. Todėl reikia kontroliuoti e, ir raketų gamybas. Hameniai paskelbė, kad religija draugia, draudžia gaminti ir naudoti brandolinius ginklus. Tai kodėlgi jis e, gamina, kuria raketas, kurios gali pernešti brandolinės galvutes. Helsinkio konferencijos metu įvykusios 1975 metais Junktinės Amerikos valstijos iškėlė žmogaus teisų klausimą e, Sovietų sąjungoje. Tai buvo stebinantis žingsnis ir e, veiksmingas žingsnis. Jis parodė, kad moralus balsas yra nemažiau svarbus negu diplomatiniai demaršai. Šiandien tokios priemonės turėtų būti e, skirtos Iranui. Reikia aiškiai pasakyti, pasakyti prieš žmogaus teisų pažeidimus, kuriuos vykdo Irano režimas. Reikia aiškiai pasisakyti prieš režimą, kuris karia žmonės be teismo nuosprendžio, kuris žurnalistus kiša į kalėjimus be teismo režimui, kuris šaudo tikromis kulkomis į civilius demonstruotojus, negerdamas jų gyvybių. Reikia aiškiai pasisakyti prieš režimą, kuris diskriminuoja moteris. Ir vietoj to, kad būtų e, dalyjamas pelnų iš naftos su žmonėmis, jie tas lėšas išleidžia terorui, ginklams, ir kelia pavojų visiems žmonėms pasaulyje. Praturtintas Iranas skurdina alkanus vaikus. Moralus balsas padrasins, paskatins Irano žmonės kovoti už savo laisvę, <clears throat> e, kovoti e, prieš skurdą. Labai greitai Irane vyks rinkimai ajatolos neturėtų e, turėti galimybių falsifikuoti rezultatus e, ir atimti žmonių teisę patiems pasirinkti. E, jūsų balsas, ponios ir ponai, Irano žmonėms parodys, kad pasaulis nėra atsukęs jiems nugaros. Dabartiniai Irano, dabartiniai Irano lyderiai pažeidžia Junktinių tautų hartiją kuris smerkia žmogaus teisų pažeidimus ir agresiją prieš kitas tautas, prieš kitas šalis. Tačiau jungtinėse tautose jie turi galimybę piknaudžiauti jos platformą, jų platformą. Iranas remia terorizmą visame pasaulyje. <clears throat> Jo pagrindinis pakalikas Hezbollah vykdo teroristinius išpolius ir kelia grėsmę viso regiono stabilumui. Mėly draugai, istorinis Saikso piko susitarimas tarp Prancūzijos ir Anglijos pagimdė šilaikinį Libaną, kuris tapo daugia kultūrę šalimi, kur musulmonai krikščionys ir duruzai gyvena kartu taikoje. Šiandien e, Hezbollah, kuri remia Iranas, naikina Libaną. Hezbollah yra teroristinė organizacija. Tai nėra politinis judėjimas. Jie kolekcionuoja raketas, jie mielai spaudžia gaiduką, jie slepia raketas taikiuose miestuose ir kaimuose ir taip darydami juos paverčia karo taikiniais. Hezbollah suskaidė Libaną politinę, religinę ir etinę prasme. Kedro medžio šalį e, jis pavertė išdegintos dikos žemės šalimi. Hezbollah yra valstybė valstybėje turi, tai yra privati armija, kuri yra atskira nuo nacionalinės armijos. Jie siunčia kareivius, kad paremtų e, krūvino diktatoriaus Sirijoje žudynės be e, vyriausybės, kurioje dalyvauja pritarimo. Pastaruoju metu 20 teroristinių bandymų, kuriuos vykdė e, Hezbollah, E, vyko visame pasaulyje - Indijoje, Tailande, Gruzijoje, Pietų Afrikoje, Junktinėse Amerikos valstijose, Egipte ir Graikijoje. Praėjusį mėnesį Bulgarijos vyriausybė, Bulgarijos, kuri yra ES narė, pranešė, kad ji nustatė, jog Burgė įvykęs e, teroristinis išpolis buvo vykdytas Hezbollah. Penki Izraelio turistai ir vienas bulgarų pilietis žuvo. Pastaruoju metu Kipras areštavo Hezbollah teroristą, kuris planavo teroristinį išpolį. Gerbiami parlamento nariai, mes kreipiamės į jūs, kad terorizmą vadintumėte teroristu. Išgelbėkite Libaną nuo teroristų beprotystės, išgelbėkite Irano žmonės nuo Irano parankinių. Išgelbėkite savo ir mūsų piliečius nuo Hezbollah. Tarptautinė bendruomenė tu, turi įvardyti Hezbollah kaip teroristinę organizaciją, nes jie yra teroristinė organizacija. Šiandien teroro čiuptuvai siekia daug toliau negu anksčiau. Pastaruoju metu teroristai bandė užgrobti Mali valstybę. Jeigu jiems būtų pavyko, pavykę, jie būtų sustabdę įspūdį darančius e, Afrikos kontinento bandymus e, atsiskirti, išbristi iš praeities. Viena iš didžiausių vilčių mums visiems yra e, drąsūs Afrikos žmonių bandymai sukurti naują mokslų pagristą ekonomiką kaip Europoje. Ir pasaulis negali stebėti kaip, ir stebėti kaip teroras e, apraizgo bet kurią pasaulio dalį. Negalime stovėti ir žiūrėti, kai Sirijos prezidentas ragina žudyti savo žmonės, savo vaikus. Asadas e, paslapčia sukūrė branduolinius pajėgumus ir cheminių e, ginklų arsenalą. Ir nors branduoliniai įrenginiai buvo sunaikinti laiku, e, cheminių ginklų arsenalas išlieka jo rankose iki šiol. Tai yra didžiulis pavojus, kuris grėsės Irano žmonėms, Sirijos žmonėms ir visam regionui, įskaitant ir Europą. Reikia rasti būdą, kaip užkirsti kelią tam, kad cheminiai ginklai nepatektų į blogas rankas. Geriausias sprendimas būtų e, suteikti galės Arabų lygai, kuriai priklauso ir Sirija, įsikišti, kad būtų užbaigta Sirijos tragedija vakarų pajėgų intervencija e, būtų laikoma e, kišimusi iš šalies. O Arabų lyga gali ir privalo suformuoti laikiną Sirijos vyriausybę, kad būtų sustabdytos žudynės, kad Sirija nesubirėtų iš šipulius. Junktinės tautos turi pritarti uh, arabų, padėti Arabų lygai sukurti pajėgas mėlynais šalmais. Mėly draugai, prieš 11 metų atvykau į Briuselį pasirašyti asociacijos susitarimo tarp ES ir Izraelio. Ma, aš džiaugiuosi, kad tikrovė viršijo mano lūkesčius. Iš tiesų, asociacijos sustarimas tapo partnerystę ir netrukus partnerystė tapo draugystę. Ir būtent remiantis šiuo e, stabilių pagrindų e, siūlau ES ir Izraeliui bendradarbiauti vidurio rytų stabilumo ir klėstėjimo naudai, įskaitant taip pat ir e, kitas pasaulio vietas. Izraelis apibūdinamas kaip atgimusi tauta. Aš tikiu, kad visi vidurio rytai gali tapti atgimusių regionų. Aukštų technologijų inkubatoriai gali būti sukurti visame regione, kad būtų išbrista iš skurdo. Izraelis yra mažas. Todėl mes e, bandome pasinaudoti savo mažumu. Mes supratome, kad mažos šalis gali tapti E, didžiuliais bandomais, ger, puikiais bandomaisiais projektais. Šiandien mes bandome sukurti socialinį modelį, kuris panaikintų spragą tarp turtingų ir skurdžiai gyvenančių. Socialinė spraga yra didžiausia problema visiems, tiek turtingiems, tiek neturtingiems. Mes ieškome būdų, kaip panaikinti šią spragą, demokratizuodami sveikatos priežiūrą, švietimą, demokratizuodami komunikacijas, mažinami maisto ir būsto kainas. Tai yra e, didžiulis poreikis, kuris e, labai svarbus jaunai kartai. Puiku būti jaunu, tačiau dabar tai yra labai brangu. Mes ketiname gerinti žmonių gyvenimo sąlygas norime na, e, užtikrinti, kad kiekvienas žmogus galėtų e, sugebėti laisvai pasirinkti, kaip jam gyventi. E, bandydami pažinti mūsų proto paslaptis. Protas yra puikiausias pasaulio instrumentas. Jis leido mums sukurti dirbtinius protus. Tačiau mes e, toli gražu dar nesuprantame, kaip protas e, veikia. E, iš tiesų, mes patys esame savo svetimi. Mūsų proto mechanizmų supratimas leis mums susidraugauti su pačiais savimis ir, ir su kitais žmonėmis. Aš džiaugiuosi, kad šios pastangos įgavo naują prioritetą ir tapo svarbiu, svarbia tema bendradarbiavimui tarp mūsų vyriausybėms, nevyriausybinėms organizacijoms ir individams. Globalus pasaulis neturi globalios vyriausybės, neturi pasaulinės vyriausybės. Jis tapo praktiškai nevaldomas ir todėl mes turime ieškoti alternatyvos. Aš manau, kad ateities valdymo būdai bus pagristi trim ramščiais. Nacionalinės vyriausybės ir toliau turės e, valdyti nacionalinės valstybės. Pasaulinės bendrovės investuos į mokslinius tyrimus ir vystimasi. O asmenys, individai e, džiaugsis galimybėmis valdyti pačius save žinant, kaip veikia jų protas. Mokslas šiandien yra svarbesnis negu politika. Jis yra universalus, jis nepažįsta sienų. Armijos negali nugalėti išminties, o policija negali areštuoti mokslo. Aš tikiu, kad mokslinė parama besvystančioms šalims gali padėti jiems, joms išbristi iš skurdo. E, mokslų pagristos pasaulinės bendrovės gali padėti pasie, pakeisti pasaulį. Globalizacija e, reikš pabaigą rasizmui. Negali e, būti pasaulinis veikėjas ir rasistas. Jis suteikia galių individui. Pasaulinės bendrovės neprimeta savo valios žmonėms. Priešingai, jos gerbė savo klientų valią. Jos gali pateikti mokslinius pagrindus augimui. E, jos gali padėti jauniems žmonėms įgyti tą išsilavinimą, kurti darbo vietas, kurios atitiktų jų įgūdžius. <clears throat> Tai būt, gali būti geriausia pagalba jaunai kartai, jaunai kartai arabų pasaulyje, kad e, ir, ir tai yra mūsų vilties kad tai padės jiems atlaikyti naujo, naujo amžiaus iššūkius. Aš pasiūliau planą sukurti bendrą įmonę e, tarp ES nacionalių vyriausybių, pasaulinių e, bendrovių, bendrovių korporacijų, kaip e, susidoroti su tais naujais iššūkiais. Ponios ir ponai, aš žinau, kad tam reikia jūsų kaip Europos parlamento paramos. Ir leiskite man tikėtis jūsų e, supratimo ir pagalbos. E, suvienijant Europos išminti ir Izraelio partnerį, tai galima nugalėti rydienos iššūkius susidurint su tuo, kad trūksta pasaulinio valdymo, mes galime skatinti artimesnį bendradarbiavimą tarp vyriausybių ir pasaulinių bendrovių. Susidurint su pavojais, kurie kelia grėsmę vertybėms, mūsų vertybėms, kovosime su teroru, kuris bebūtų be, be poilsio. Pirmininkė Šulcai, gerbiami parlamento nariai, Žanas Monė, ES tėvas kartą pasakė. Visi yra ambicingi ir nori daug ko siekti, tačiau klausimas yra, ar jie, e, jie siekia būti, ar siekia veikti. Atėjo laikas veikti. Turime atminti, kad mes esame tik tai tokie didus, e, koks yra didus mūsų tikslas. Taip, e, iššūkiai, kurie laukia mūsų, yra E, dideli, didžiuliai, bet kas geriau gali atlikti tai, kas atrodo neįmanoma, kaip tie du e, stebuklai, kuriuos minėjau. Turime sujungti savo pajėgas. ES ir Izraelis turi tai padaryti ir įvykdyti savo paveldo pamokymus. Mano protėvių žodžiais turime Um, išgydyti pasaulį. Hebrajų kalba mes sakom, sakome tikunalam. Žano Mone žodžiais galiu pasakyti, imkime veikti. Dirbkime kartu, kad e, sukurtume geresnius vidurio rytus ir drąsesnę Europą. Įvykdykime savo e, žmonių vertybės - taikos, demokratijos, žmogaus teisų vertybės. Turime nepasiduoti jokiai kliūčiai. Turime drįsti siekti e, naujų dalykų. Turime būti ateities, ateities tarnai, o ne praeities valdovai. Mano draugai, žvelgdamas į e, tos draugystės, kuris sieja Izraelį ir Europos Sąjungą e, ateitį, aš esu kupinas vilties ir pasiryžimo. Ranka rankon mes sukursime šviesesnį, šviesesnį rytojų rydienos kartoms. Ačiū Jums ir šalom. Ačiū, gerbėmi ponios ir ponai, už prezidentui Peresui, Peresui parodytą pagarbą. Ačiū Jums, ponė prezidentė, už ištartų žodžius. Manau, tas raginimas adresuotas mums tikrai nebus veltui. Ir aš labai tikiuosi iš bendradarbiavimo su Izraelio valstybė, su Izraelio tauta ir, ir su ir iš europiečių tautos, tautų taip pat tikiuosi, kad pagarba atskiram individui ir neginčiama žmogaus teisų garantija bus taikoma visiems. Tiek žmonėms Europoje, tiek Izraelėje, tiek Palestinoje. Ir tai turi galioti visur pasaulyje. Ačiū. Thank you.